Gerbiami komitetų pirmininkai, gerbiami parlamento nariai, man labai malonu sugrįžti į šią salę antrąjį kartą. Kaip paskirtai komisijos nariai puikiai prisimenu pirmuosius savo klausimus, atrodo, lyg viskas įvyko vakar. Tuomet prasidėjo labai vaisingas bendradarbiavimas tarp Europos parlamento, remiantis pasitikėjimu ir abipusę pagarbą. Ir jeigu aš būsiu, mano kandidatūra bus patvirtinta, aš ir toliau mielai tęsiu bendradarbiavimą toje pačioje dvasioje su parlamentu ir ypatingai su trimis komitetais, kurie šiandien yra atstovaujami. Šį kartą aš siekiu biudžeto ir žmoguškųjų išteklių vice, komisijos vicepirmininkės pozicijos. Aš tą darau visapusiškai suvokdama, kaip svarbu tinkamai panaudoti finansinius išteklius, mūsų žmonių talentą kad galėtumėme įgyvendinti tuos pažadus, kuriuos prisėmėme žmonių akivaizdoje. Aš manau, kad eidama tas pareigas, jeigu būsiu patvirtinta, aš ir sieksiu suderinti išteklius su prioritetais ir siekti pačių geriausių rezultatų iš atliekamo darbo. Tai reiškia, kad reiks bendros rezultatų kultūros ir atskaitomybės piliečių atžvilgių kurie moka už mūsų atliekamą darbą ir kurie turi, naudos, turi, turi gauti naudos iš to darbo. Tai bus daug reikalaujantis uždavinys ir man, ir mano kolegoms, kaip sakė teisingai pirmininkai, labai aiškiai ir įtikinamai atsakyti į tris pagrindinius klausimus. Ko mes siekiame su kiekvienu euru, kad padėtumėme žmonėms ekonominę prasme, ar mūsų kontrolės mechanizmai yra pakankamai griežti, kad užkirstumėme kelią piliečių mums suteikiamoms lėšoms, jos apsaugotume nuo sukčiavimo ir ar darome viską, ką galime, kad užtikrintumėme tinkamą sąlygą savo darbuotojams siekti geriausių rezultatų ir didžiuotis gerai atliekamų darbų. Aš manau, kad ypač esant tokioms sudėtingoms sunkumų sąlygoms, daugeliu mūsų piliečių, mes turime parodyti, jog iš, iš racionaliai naudojame savo biudžetą, kovodami su užsitęsusią krize ir konkurencijos, ir darbo rinkų, ir gyven, pragyvenimo lygių uh, prasme, kad Europos žmonės labiau pasitikėtų europinių projektų. Ir aš taip pat manau, kad ES biudžetas turi te, galių padėti ekonomikai, konkurencingumui ir atkurti žmonių pasitikėjimą Europą kaip gėriu. Džiaugiuosi, kad nesnei patvirtinome daugiametę finansinę programą Tūkstantis milijardų eurų per atinančius septynerius metus jie bus investuojami tam, kad būtų kuriamos darbo vietos, užtikrinamas augimas, augimas ir geresnės gyvenimo sąlygos. Tai nėra kokie tai abstraktų skaičiai. ES biudžetas turi tiesioginę įtaką mūsų piliečių gyvenimui. Tai reiškia darbą 600 tūkstančių, kurie dirba projektuose, kurie finansuojami iš sanktos fondų lėšų. Ir šimtams tūkstančių tai reiškia irgi darbą, nes tai yra verslas, kuris teikia įrangą ar medžiagą tam darbui atlikti. Tai reiškia geresnės galimybės gauti darbo keturiems milijonams studentų, kurie gaus naudos iš Erasmus Plus programos. Ir mano, man tenkančioje srityje, tai reiškia, kad tai sąlygoja geresnį gyvenimą, ir padeda gaivalinių nelaimių ir konfliktų aukoms. Tačiau tas poveikis taps įmanomas tik tuo met, jeigu tie pinigai, kuriuos išleisti mes įsipareigosime, realiai bus panaudoti. Jeigu tie pinigai bus investuoti. Mūsų asignavimo mokėjimuose turime spragų ir trūkumų ir e, biudžeto komitetas visai nesiniai tvirtino 15 metų biudžetą ir tos diskusijos buvo aktualios. Tai yra uždavinys, kuris aktualus dabartiniai komisijai. Tikriausiai matėte pirmininko Baroso atsiųstą laišką vyriausybių vadovams, vyriausybių ir valstybių vadovams ir taip pat Europos parlamento pirmininkui, kur prašoma paramos šioms problemams išspręsti. Juk tai yra svarbiausias uždavinys, kuris buvo patikėtas man kaip paskirtai komisijos nariai. Jeigu bus patvirtinta mano kandidatūra, per pirmąsią savo darbo dienas aš perimsiu e, iš komisaro Dominik e, lasdelę ir sieksiu sėkmingai užbaigti diskusijas dėl, dėrybas dėl 14 metų taisomojo biudžeto, taip pat dėl 15 metų biudžeto, tam, kad mes galėtumėme tirpdinti tą neapmokėtų sąskaitų kamolį Ir aš esu giliai įsitikinusi, kad jeigu mes to nedarysime, tuomet kenksime patys savo. Bus stabdomos pačios svarbiausios programos, kurios kurtų darbo vietas, augimą. Tokiu būdu išauks kaštai, nes reiks mokėti delspinigius. Ir labai net, ne, neišmintingai bus naudojama ta mūsų mokesčių mokėtojų uh, auka ir tai pakenks mūsų reputacijai. Tačiau tai yra ta problema, kurią išspręsti galima. Tiesiog pritaikant tą lankstumą, kurį jūs Europos parlamente patvirtinote, dėl kurio jūs taip daug kovojote. Ir galiausiai dėl to lankstumo juk susitarė visi. Mes neprašome daugiau signavimo mokėjimams, nei yra numatyta daugiametėje finansinėje programoje. Mes prašome tiesiog kad būtų šiandien skiriama daugiau, kad susidorotumėme su neįlinėmis nenumatytomis aplinkybėmis. Šalia biudžeto apkarpimų juk yra netikėti, neprognozuoti, neprognozuotos sąskaitos iš sanglaudos politikos, taip pat kai kurių programų avansinis finansavimas, svarbių programų, taip pat e, valstybės atkūrimo programa Ukrainai. Tačiau norėčiau dabar nuo tų pagrindinių prioritetų pereiti prie išvalgų apie ateitį. Mano srityje, biudžeto srityje, pagrindiniai uždaviniai bus pirmiausia vidutinės trukmės e, daugiametės finansinės programos peržiūra 16 metais. Tai bus mūsų galimybė perorientuoti ES biudžetą siekiant daugiau augimo darbo vietų ir konkurencingumo ir prireikų sureaguoti naujus iššūkius, jeigu tokių iškiltų mūsų sąjungoje. Taip pat tai bus momentas panalizuoti ir kitos daugiametės finansinės programos trukmę, kai būtų galima ją suderinti su institucijų politiniais ciklais. Ir aišku, vyks diskusijos ir pokalbiai apie tai, ką tai reikštų, kalbant apie eurozonos specifinius poreikius. ir naujoji komisija prisims naujus pažadus, o senoji komisija, kuriai ir aš priklausau, per, per, peržiūr, e, analizuos pasiūlymą dėl daugiametės finansinės programos peržiūros. Taip pat turime spręsti ir nuosavų išteklių klausimą aukštų pareigūnų darbo grupėje, pirmininkaujant e, profesoriui Monti. Ir Jeigu mano kandidatūra bus patvirtinta, aš prie tos darbo grupės mielai prisidėsiu. Pagrindinis uždavinys e, pateikti apmąstymus ir istorinę perspektyvą, e, kalbant apie nuosavų išteklių pačią sistemą, ir taip pat ieškoti naujų galimybių ateityje. To darbo rezultatas galėtų įsilieti į diskusijas dėl daug... vidutinės trukmės peržiūros ir taip pat įsilieti į trečiojo uždavinio sprendimą, tai yra pasirengimą kitams, kitoms finansinėms perspektyvoms. O tai turėtų prasidėti jau 18 metų sausio mėnesį. Ir teikdama pasiūlymus dėl kitos daugiametės finansinės programos, aš aišku intensyviai konsultuosiuos ir su parlamentu, su kitais suinteresuotais asmenimis. Ir žinau, kad tose konsultacijose turėsime kur kas tvirtesnį pagrindą, jeigu per tą laiką mes surinksime įrodymų, jog savo biudžetą naudojame geriau ir išlaidų kultūrą keičiame taip, kad daugiau dėmesio skirtumėme rezultatams ir išdavoms. Turime parodyti, kad ES biudžetas kuria ne tik pridėtinę vertę, bet ta vertė yra didelė. Ir tam reikia e, toliau skatinti veiklos rezultatais grindžiamą biudžeto sudarimą, taip pat e, turime negražinamasis paskolas, kurias dabar skiriame, dalį jų, paversti novatoriškais finansiniais instrumentais. Pavyzdžiui, bandomųjų projektų obligacijos. Jų graža yra 40 teriopa. Ir tokios novatoriškos finansinės priemonės tikrai suvaidins labai svarbų vaidmenį, kalbant apie 300 milijardų eurų investicinį paketą, apie kurį paskelbė išrinktasis komisijos pirmininkas savo politinėse gairėse. Mes taip pat galime savo biudžetą investuoti ir į tokius projektus, kurie siekia kelių tikslų ir, ir nauda yra keliariopa, pavyzdžiui, naujoji sanglaudos politika – čia investicijų bus daugiau į efektyvaus energijos vartojimo priemonės. Ir tai yra tos priemonės, kurios skatina ir vietos verslą. Taip pat nereikia nieko importuoti iš Kinijos, viskas daroma vietoje. Tokiu būdu kūriamos darbo vietos, mažinamos CO2 emisijos, kovojama su klimato kaita ir taip pat tai leidžia mums mažiau priklausyti energetinę prasme nuo išorės tiekėjų. Labai svarbus mūsų planas e, siekiant geresnių išlaidų ir geresnės išlaidų vertės yra kovoti su piknaudžiavimu ir sukčiavimu. Ir biudžeto vykdymo procedūros, e, procedūra yra puikus momentas pasižiūrėti, kaip yra leidžiamos lėšos ir yra pasiekiamas užsibrieštas tikslas. Mūsų naujosios programos yra kuriamos tam, kad mūsų rezultatai būtų geresni, mažiau klaidų ir veiksmingesnė kontrolė. Visgi dar daug ką reiks nuveikti. Reiks stiprinti ir atitikti ir reiks labiau laikytis taisyklių, tai yra pagrindinis mūsų tikslas, ypač kalbant apie darbą su valstybėmis narėmis, darbą su tartutinėmis organizacijomis. Daugiau reikia ir gali būti padaroma, supaprastinant atsiskaitimo taisyklės, supaprastinant taisyklės ne tam, kad gyvenimas e, palengvėtų žmonėms, bet dėl to, kad tos taisyklės būtų geriau suprantamos ir dėl to lengviau būtų jų laikytis. Taip pat galime daugiau nuveikti ir kuriant riziką grindžiamą sistemą, kur daugiau, daugiausia dėmesio yra skiriama toms rytims, kur riziko didžiausia. Aš ketinu artimai bendradarbiauti su parlamentu, valstybėmis narėmis, nacionaliniais parlamentais, Europos audito, audito rūmais, nacionalinėmis audito institucijomis ir tartautiniais partneriais e, šioje srityje. Aš e, remsiu nepriklausomą stiprų Olafą, kuris e, galėtų tinkamai sergėti ES finansinius interesus. ES lėšų sukčiavimas, piknaudžiavimas tokiomis lėšomis reiškia ne tik tai, kad apvagiami mokesčių mokėtojai, bet yra kenkiama pačiam europiniam projektui. Ir to toleruoti negalime. Šiam tikslui aš esu suinteresuota žengti į priekį steigiant Europos prokuratūrą, kad būtų galima efektyviau kovoti su sukčiavimu ir taip pat, kad nebūtų vagiami brangus ES ištekliai. Galiausiai norėčiau kalbėti apie darbuotojus, nes niekas nebus įmanoma be puikiai dirbančių žmonių komisijoje ir kitose ES institucijose. Gyvename tuo metu, kai pasaulinė konkurencija milžiniška konkurencija dėl talentų. Ir turime nuolatos siekti geresnių rezultatų, jeigu norime užsitikrinti aukščiausios klasės valstybės tarnybą. Ir tai man yra labai svarbu ir artima. Aš labai artimai priimu tą uždavinį, kuris man buvo patikėtas dėl žmogiškų išteklių valdymo. Aš manau, kad reikia ir toliau kurti patrauklę karjerą ES institucijose ir į, į, į, įtraukti skatinti, plėtoti puikius darbuotojus, darbuotojas. Juolab, kad matome, kad per ateinančius metus daug išeis darbuotojų į pensiją. Aš manau, kad reikia sąžininkai elgtis ir į, į, su darbuotojais ir turi būti taikomi vienodi kriterijai ir aš prisimu šį uždavinį ir labai džiaugiuosi, kad 40 procentų moterų vidutiniosios aukštosios grandies administratorių yra moterys. Taip pat turime ir užtikrinti personalo mobilumą, panaudoti naujos komisijos struktūras, tam, kad būtų galima lengviau žmonėms judėti ir viduje keisti pozicijas. Taip pat turime gyveninti kaštų sa, sa, taupančias priemonės, nesumenkinant kokybės. Tai reiškia, kad reikia padaryti absoliučiai viską, kad būtų įmanoma sutaupyti. Ir dėl to komisija turi būti veiksminga ir stipri darbuotojų komanda. Pinigai ir žmonės yra labai svarbu, jeigu norime užtikrinti geresnį gyvenimą Europoje ir užtikrinti šviesesnę ateitį Europoje. Tačiau visų svarbiausia yra tos vertybės, dėl kurių mes ir esame tokie, kokie esame, kurios mums padeda įveikti susiskaldimus ir nepalikti nei vienos šalies, nei vienos bendruomenės Europoje užnugaryje, tam, kad mes pasirūpintume labiausiai pažeidžiamai žmonėmis ir namuose, ir už mūsų ES ribų. Ir būtent dėl tų vertybių aš ir didžiuojuosi ES ir labai esu pagerbta galėdama e, pretenduoti eiti man patikėtas pareigas. Ačiū.